sek, sesijas. Ponas Gianluca Bonano e, prašo ginti jo e, imunitetą, pateikė prašymą, todėl kad jis yra apkaltintas Bolzano teisme. Šis klausimas bus pateiktas e, Teisės reikalų komisijos.